dirbtų propaguodama ekologišką, sveiką gyvenimo būdą. Tai būtų labai gerai. Pusė Europos gyventojų yra virš 50 metų, o kita pusė norėtų tapti, būti virš 50. Galbūt turėtume kalbėti apie šviežius vaisius ir daržovės, nebūtinai ekologiškis, jų turėtume valgyti daugiau negu mėsos reikia mažinti ir e, priversnį žmonių važinėjimą į darbą ilgus atstumus. Tai būtų geras pavyzdys, jeigu Europos parlamentas leistų parlamento nariams šiame plenarinėje sesijoje dalyvauti iš Briuselio. Nereikėtų tiek daug keliauti. Pane Papinį, ačiū, komis pirmininkė. Aišku, kad perėmės prie neutralios ekonomikos ir e, tai, ko įsipareigojame siekti pasirašę Paryžiaus sustarimą. Bet reikia e, pertvarkos fondo, jūs naudojate žodį teisinga pertvarka. Bet grįžtume prie Junkerio fondo. Viskas e, vyko ne taip galbūt gerai, kaip reikėjo ir jis uh, daugiausia buvo skirtas valstybėms narėms, kurios turi administracinių pajėgumų prašyti tų pinigų. Jeigu kalbėsime apie investicijas, tai mažai CO2 išskiriančios e, investicijos neturi būti diskriminuojamas. E, energetikos sistemos dekarbonizavimas turi pasiekti ir kitus sektorius. Ką nus, bet nuspręsime, turime nepamiršti kiekvienos valstybės išeities taško ir e, jų energijos mišinę, taip pat ir susivirmo klausimo. Baigiame. Mes E, dabar e, turime baigti e, spontaniškus pasisakymus. Mes kitą kartą turėsime kalbėti apie kitas komisijos iniciatyvas. Ir kiekvieną plenernę sesiją mes kalbame apie šitą temą skirtingais aspektais. Ir tada dar galėsite atspindėti savo pasisakymus. Taigi, baigdamas šitą sritį, aš norėčiau suteikti žodį dar kartą abiems vicepirmininkams. Pirmiausia, ponas Frans Timomans. Dank, Herr Präsident. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpam, trumpai, jeigu nepribosime temperatūros kilimo iki pusantro laipsnio, mes nebūsime savo likimo šeimininkais. Situacija taps nekontroliuojama, pasieksime lūžio tašką ir poveikis žmonijai bus baisus. Jeigu mes neformuosime ketvirtosios pramonės revoliucijos, kuri vyksta jau didžiausių tempų, kiti ją formuos. Manau, kad vieni bus laimėtojai, bet daugelis bus pralaimėtojai. Tai yra tai, ką mes matome. Jeigu matai viską aiškiai, gali reaguoti, gali ignoruoti viską ir elgtis ir toliau, kaip elgėsi ir kaip kitol, kaip kai kas čia siūlo, gali bijoti ir slėptis palovą, ko aš nesiūlyčiau daryti, arba imtis veiksmų Ir būtent e, Europos komisija tai siūlo daryti su žaliuoju kursu ir teisingos pertvarkos fondas, fondu. Kai kas sako, to nepakanka. Tai jūs teisūs. Reikės daugiau pastangų, bet tai yra pirmas žingsnis teisinga linkme ir bet kuri kelionė juk prasideda nuo pirmojo žingsnio. Mes pradėsime kalbėtis apie elementus su jumis per atmiausius mėnesius ir metus, kad viską padarytume teisingai. Aš norėčiau pirmiausia aiškiai padėkoti pirmininkui Buzekui už tai, kad jis patekė šį pasiūlymą. Tai buvo jo mintis ir mes ją išplėtojame. Aš, jis turbūt leis man tai pasakyti, kad aš noriu priminti, kad prieš, lygiai prieš metus drasus meras Pavelas Adamovičius, mano draugas, buvo nužudytas. Jis pasisakė už tai, kuo aš tikiu. Laisvė atvirumas ir dialogas. Aš norėčiau tiesiog paminėti jo pavardę dar kartą, nes jis to nusipelno ir mes neturime jo pamiršti. Ir baigdamas dar vieną dalyką pasakysiu. Taip, buvo pasakyta, kad aš anglasakio anūkas, bet aš žinau, kad akmens angliai ateities nebeliko. Jeigu norite ignoruoti tokią tikrovę, gali ir toliau subsidijuoti šachtas ilgiausius metų metus. Išleisime daug pinigų, bet kaip paskui paaiškinsite žmonėms, kurie kenčia nuo blogos oro kokybės, kaip jiems paaiškinsite, kad daugiau kaip 400 tūkstančių žmonių miršta per anksti dėl blogos oro kokybės, o jūs nieko nedarote. Ar tikrai manote, kad mūsų vaikai ir anūkai tiesiog laukia, kada galės dirbti šachtoje. Aš manau, kad jie nori dirbti kitus darbus. O Teisingos pertvarkos fondas turėtų padėti e, užtikrinti tokias tas darbo vietas tose regionuose, kurie ateitie nebebus akmens anglės regionai. Tai yra esmė to, ką darome. Ignoruoti tai, kas aiškius ženklus, nėra galimybė ir Britų vyriausybė to nedarys. Esu absoliučiai įstikinęs, kad ateityje ES ir Britanijos vyriausybė dirbs ranką rankon, kad žalesis kursas būtų realybė. Ačiū, ponė Timermas. E, dabar visapirmininkas Valdis Domrovskis. Pane pirmininkė, gerbėjai nariai, visų pirma noriu padėkoti Jums už šią gyvą įkvepiančią diskusiją. Manau, kad įrodo, kad mūsų tikslas yra tas pats, mes suprantame, kad tai yra skubu, mūsų siekiai yra tie patys - transformuoti ekonomiką, kad transformacija būtų teisinga ir įtraukianti. Mūsų tikslas yra nustatytas, dabar turime dirbti kartu ir siekti ekologiškos ir e, tvarios socialiai ekonomikos. Pavieniui to nepadarysime. Mums reikia patraukti kartu į mūsų pusę ir verslą, ir piliečius. Mes turime užtikrinti finansavimą ir užtikrinti, kad visi e, niekas neliktų paliktas našalėje, mums reikia įgalinančių taisyklių pertvarkai ir taip pat teikti techninę paramą, kad e, būtų e, vykdomi tvarūs projektai. Grįžtant prie kai kurių klausimų, kurie čia buvo iškelti, tai norėčiau pasakyti, kad buvo klausimų dėl bendro žaliosios pertvarkos poveikio Europos ekonomikai ir ar e, tas tvaraus investicijų fondas ir e, pertvarkos mechanizmas yra pakankami. Na, aš sakyčiau, kad e, mūsų vertinimai rodo nusakiai pozityvų poveikį ekonomikai. Taip, išnyks kai kurios darbo vietos, bet ekologiškai dinamiška ekonomika sukurs daug naujų kitų darbo vietų. Mūsų užduotis todėl yra panaudoti šią progą ir tuo pat metu teikti paramą žmonėms ir regionams, kurie labiausiai nukentės. Todėl ir siūlomas teisingos pertvarkos mechanizmas ir fondas. Būtent tai ir siūlo komisija. Taip pat buvo ne vienas klausimas užduotas apie tai. Mes siūlome įsteigti e, teisingos pertvarkos fondą, kad tai būtų nauji pinigai šalia esamo DFP pasiūlymo. Taigi, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, mes manome, kad turime viską, ko mums reikia, kad pasiektume tikslo, taigi dirbkime kartu, kad tai taptų e, tikrovę. Labai ačiū. Dėkoju. Dabar dėl šito klausimo diskusijas baigėme ir perinėme prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir dabar komisija atstovaus užsienio reikalų ir saugumo klausimus kūruojantis vice komisijos vicepirmininkas. Mes kalbėsime apie padėtį Irane ir Irake pasarojo metų eskalacijos. E, komisarė Borelį, prašom, užimkite savo vietą. ir gerbiamas e, vicepirmininkė, aš norėčiau paprašyti jūsų pradėti savo kalbą. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, e, gerbiamas Europos parlamente, pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už e, susirūpinimą dėl situacijos abiejose šalise, kurios atsispindėjo šioje diskusijoje. Tikrai e, reiktų pasakyti, kad pastarieji, pastarieji mm, įvykiai Irake e, įtakoja daugelio milijonų Europos žmonių, e, milijonų žmonių gyvybės. Noriu pabrėžti vieną svarbų klausimą. Aš, kaip vyriausias įsigaliotinis, esu įpareigotas nutraukti dabartinę, dabartinį smurto e, ciklą Irake. Matome, kad e, viskas e, išėjo iš kontrolės ir užsienio reikalų ministrai penktadienį posėdžiaus Kroa E, posėdžiavo Kroatijoje ir aš e, gavau stiprų mandatą e, atlikti visas reikiamas diplomatinės, įdėti visas reikiamas diplomatinės pastangas, kad paskatinčiau regioninį sprendimą. Tai yra tikslus tarybos žodžiai. Vadovo Europos komisija ir Europos vadovų tarybos pirmininkas sakė, kad būtent taip tai turėtų atrodyti. E, pirmininkė, gerbiami parlamentarai, per pastarąsias šešias savaitės e, matėme, kad Irake vis didėja įtampa. Ir dėl to e, vyko kulminacija, tai yra buvo nužudytas generolas Soleimani ir svarbu buvo kovoti e, su Daesh. E, tačiau ir, ir laimiai e, šitą kovą, dėl šios kovos nenukentėjo niekas. Tikėkime, kad šita situacija daugiau nesieskaluos ir aš asmeniškai, mes visi nuo pačios krizės pradžios labai aktyviai raginome dėrėti su Iranu ir Iraku ir, ir Rusija ir Junktinės valstijas ir kitus. Ir mes esame, mes, mes tikimės, kad šitą e, įtaka bus panaudota tiesioginiam poveikiui. Kodėl mes esame taip sunerime dėl dabartinės rizikos ir kaip tai gali e, padaryti įtaką regionui. Dabartinė situacija Irake. Ir galėtų sukelti pavojų galimam stabilumui ir kovai per pas, e, pastaruosius metus. Ir tai gali sukelti e, nemažai pavojingų pasiekmių ir gali turėti katastrofinę humanitarnę įtaką ir e, gali atsirasti daugiau namų neturinčių žmonių. Ir Mes turime to išvengti ir ta, tam, kad tai atsitiktų, e, globali koalicija kovai su Daesh yra būtina. Tokioje situacijoje mes rizikuojame, kad dėmesys bus nukreiptas nuo būtinų politinių e, reformų. Uh, ir mes pradedame formuoti e, vyriausybę ir mums reikia spręsti e, esminius socialinius e, iššūkius, tarp jų ir kovą su korupcija. Ir mes daug investavome į finansinį stabilumą daugiau kaip nei 1,2 milijardus nuo 2013 metų. Ir tai pasireiškia taip pat ir parama e, žmonėms, kurie viduje prarado savo namus. Ir taip pat turime ESDP e, e Europos paramos misiją. Turime užtikrinti, kad su mūsų nuolatinė įpra parama, reformos, kurių teisėtai reikalauja Irako piliečiai, būtų įvykdytos greitai. Taip pat reikia turėti omenyje globalius įsipareigojimus, kurie buvo priimti, prisimti Kuveite 2018 metų kovą. Ir mes per pastarosius dviejus metus mobilizavome 400 milijonų ir tai turi paskatinti tvarų e, darbo vietų kūrimą. Gerbiami parlamentarai, situacija Irane. E, mes labai atidžiai stebime situaciją e, Irane ir mes patyrėme nemažai tragiškų incidentų Ir e, žinome, kad nu, numuštas Ukrainos e, orlaivis su 170 piliečių, tarp jų ir Ukrainos piliečių. Ir e, kaip jau sakiau pradžioje, sausio 11. Tai buvo baisi tragedija ir dar kartą noriu išreikšti aukų artimųjų aukų artimiesiems užuojautą. Mes labai bendradarbiausime ir uh, atliksime išsamų skaidrų tyrimą. Ta pačią savaitę 59 žmonės e, žuvo e, per e, generolo Suleimanio laidotuvių ceremoniją ir 20 žmonių netoli Teherano mirė autobuso e, incidente. Visiems norėčiau nusiųsti užuojautą. Gerbiami parlamentarai, dabartinė situacija, kai tokia įtampa yra daug svarbiau nei bet kada anksčiau e, užsitikrinti, e, laikytis tų priemonių, kurios tarnauja saugumo skatinimui. Ir šiuo atveju mes E, turime užtikrinti, kad e, nebus platinamas branolinis ginklas. Ir įsivaizduokite nors sekundę, kokia būtų situacija šiandieną, jeigu Iranas turėtų brandolinį ginklą. Ir jie tai galėtų padaryti be e, tinkamų e, susitarimų. E, sausio e, penktą Iranas e, paskelbė e, penktą galutinį e, savo e, žingsnį, mažinant brandolinių ginklų arsenalą pagal susitarimą. Ir yra labai svarbu matyti, ką praneša Tarptautinė atominės energetikos agentūra. Kaip CPOA Mm, koordinatorius, aš e, dalyvavau Vokietijoje e, e, įvairiuose pokalbiuose ir šiandieną jūs girdėjote, kad ir Junktinė karalystė aktyvavo 66 pastraipą, tai yra ginčių sprendimo mechanizmą. Ir mane padarė koordinatoriumi, nes jie mano, kad Iranas nesilaiko brandolinių įsipareigojimų, tarp jų ir e, tų veiksmų, e, kurių e, taip pat nepadarė tų veiksmų, kuriuos Iranas deklaravo. Mes stebėsime šitą procesą, aš dalyvausiu su visais uh, E, aš susisieksiu su visais dalyviais ir norėčiau pabrėžti, kad ginčių sprendimo mechanizmas visų pirma yra procesas, kuriuo turi būti spręsti klausimai susiję su e, sprendimo sustarimo įgyvendinimo. Todėl svarbu rasti sprendimus ir grįžti prie visiško teisės aktų laikymosi, e, kaip numatyta e, šiame susitarime. E, ne, nekalbame apie sankcijų taikymą, kai kurie laikrašiai tą rašė. Visi likę dalyviai susitarime aiškiai pasisakė už ryštą išlaikyti, išlaikyti šitą sutartį ir e, žinome, kad yra sunku tai padaryti. Mūsų pozicija, ES pozicija yra labai aiški. E, be šio susitarimo, be e, jo mes prarastume labai didelį svarbų elementą iš tarptautinės branduolinio ginklo neplatinimo architektūros. Ir jeigu mes jeigu nepavyks laikyti susitarimo, tai tada tik tais tame regione padidės įtampos. Ir mes um, turime, matome, uh, kad uh, regionas yra fragmentiškas, yra įtampų ir uh, nuo pat Sirijos iki e, Libano, nuo Jemeno e, iki tolesnių šalių, e, tai, tai tos visos šalis gali pajusti to įtaką. Ir tai svarbu ir mums, ir visam pasauliu. Taigi šiame kontekste kontekste mes turime ES tikslų ir ES turi atlikti svarbesnį vaidmenį Ir mes nesame, mes kaip fra, e, mes negalime turėti e, paslėptos darbo atverkės ir mūsų partneriai į mus žiūri kaip e, atsakingus už dialogą ir e, tikisi, kad mes galėsime taikiai išspręsti e, ginčius. Praėjusį penktadienį aš e, sukviečiau neeilinį ne užsienio reikalų ministrų tarybos posėdį ir mes kalbėjome apie maksimalų apsiribojimą ir pas, patvirtinome, kad mes turime, mes teiksime pagalbą e, Irakui ir jo teritoriniam integralumui. Ir mes pasisakome už tai, kad mes nuolat palaikysime šios šalies e, atsistatymą ir e, pertvarką. Ir mes visi kartu turime bendrą ryštą išlaikyti JCPOA, kurią mes labai tikime Ir e, manome, kad šitas e, bendras e, išsamus veiksmų planas šiame regione užtikrins taiką ir stabilumą. Ir tik tais regioniniu mastu mes galime spręsti vykstančią krizę ir čia ES gali atlikti labai svarbu vaidmenį. Taigi, smarkiai palaikant tarybai ir komisijai Aš asmeniškai dalyvausiu visuose šiuose klausimuose ir kalbėsiu su visais ir e, visur keliausiu ir lauksiu bendradarbiavimo su jumis, e, kad galėtume paskatinti saugumą ir klėstėjimą šiame regione, kuris smarkiai nukentėjo nuo paskutinių įvykių. Ačiū. Vicepirmininkė, labai dėkoju už e, šitą išsamų situacijos e, apžvelgimą ir e, dabar pradėsime diskusijas nuo Mikelio galę. Dėkoju pirmininkė, vicepirmininkė, ačiū už pasisakymą, aš tikrai pritariu jiems. Mes, europiečiai, turime aktyviau vykdyti savo vaidmenį kaip aktyvus tarpininkas. Ir per pastarąsias dienas mes labai daug kalbėjomės su tais, kurie gali prisidėti prie situacijos deeskalavimo. Ir Amerikos gynybos ministras Mark ESPA nepateikė savo faktinę nuomonę dėl, tai, dėl to, kad e, e, dėl, dėl savo pozicijos. Ir dabar mes turime pasakyti, kad Irakas nėra Teherano, te, Teherano e, marionetė. Mes turėtume dirbti kartu ir palaikyti Irako. Uh, E, pajėgas ir e, turime išnaudoti ir jūsų kontaktus Irake ir mes turėtume e, gauti ir visokiojopą civilinę pagalbą. Iranas yra atsakingas už Ukrainos orlaivio numušimą ir mes turė, e, turė, e, galėtume tai sulyginti su tuo orlaiviu, kuris e, M70, kuris buvo numuštas Ukrainoje. Mes turėtume galiausiai vengti papildomų sankcijų ir aš tikiuosi, kad mes galėsime taip pat panalizuoti finansavimo klausimus. Ką taip ir? Ką tik ir vyriausias įgaliotinė. Europiečiai susidarė su vykusiu faktu dar kartą. Amerikos administracija ir Iranas žaidžia su pasauliniu saugumu, o ES tiesiog kyla galimi e, saugumo pavojai. E, Suleimano nužudimas yra paskutinė iš e, JAV provokacijų eilės po to, kai, Irano, kai jį pastraukė iš Irano branduolinio sustarimo. Tai sukūrė labai uh, E, pavojinga nestabilumo spiralė regione. Labai svarbu remti jūsų e, pastangas, vyriausias įgaliotinė, deskaluoti įtampą ir išsaugoti brandgalinį susitarimą. Tai yra dar svarbiau, dėl, nes e, buvo paleistas šiandien ginčių sprendimo mechanizmas. Taip pat turime pripažinti, kad vis skiriantis interesai su JAV administracija ir Amerikos pastraukimas iš regiono gali reikšti mums vieną dalyką. Atėjo laikas e, realistiškai diskusijai apie Europos strateginę ekonomiją, siekiant apsaugoti mūsų pačių saugumo interesus. Aišku, mes e, e, siunčiame savo užuojautą Ukrainos lėktuvo numuštų, numuštų aukų šeimoms. Turi, turi tarptautiniai stebėtojai atlikti skaidrų ir visapusišką tyrimą. Iranas taip pat turi susilaikyti nuo jėgos panaudojimo, kaip jie darė pastarosiamis savaitėmis. Vis prieš taikius demonstruotojus, kurie išėjo gatves protestuodami, protestuodami prie, prieš režimo autoritarizmą. Ir galiausiai Europos Sąjunga, sąjunga toliau turi siekti vienybės ir demokratijos Irake ir jeigu būtina padidinti mūsų paramą. Ačiū. Ačiū. Hilde Vautmans. Prašom įjungti mikrofoną. Ačiū pirmininkė, vyriausias įgaliotiniai, ponios ir ponai. Ši e, diskusija reiškia kur kas daugiau negu Jens Suleimano nužudimas. Aš nežinau, kas čia vyksta. Amerikiečiai pastraukė iš Sirijos, jau vietą užima rusai, nužudomas Suraimanis. Mes tiesiog esame stebėtėjai ir stebėtojai iš e, spaudos tik tai sužinome, ką daro mūsų svarbiausia e, sąjungininkė Junktinės Amerikos valstijos. Kai buvo numuštas lėktuvas, manau, kiekvienas ES pilietis turi teisę baisėtis. Mes norime, kad būtų išlaikytas branduolinis sustarimas su Iranu. Reikia palikti Irano. Aš noriu padėkoti Jums, ponė Borelė, kad Jūs išdėstėte savo poziciją, bet to nepakanka. Iranas. Iranui kyla grėsmė būti vėl įtrauktam į chaosą. Pasinaudokite savo įtaką ir užtikrinkite, kad Europas kalbėtų vienu balsu ir atliktų savo vaidmenį vidurio rytuose. Nenorime, kad atsitiktų taip, kad me, mes tapsime vėl migrantų antplodžio taikiniu. Jūs sakėte, kad turite įgaliojimus. Norėčiau, kad jūs sėstumėte į lėktuvą, skristumėte į Teheraną, į Vašingtoną, kad galėtumėte išdėstyti Europos poziciją Europos kalbančios vienu balsu, nes e, Europos interesai, žinoma, nėra tokie patys kaip JAV ar Rusų. Ir jeigu kas nors ir gali apginti mūsų interesus, tai būtent jūs. Taigi prašom, pirmin, jūs turite mūsų paramą. Ačiū toliau, ponas Urtasun. Labai ačiū Suleimanį nužudimas iš Amerikos pusės iš tiesų įnešė daug sumaišties regione. Dabar atrodo aišku, kad Amerikos administracija nori pabaigti su e, branduolinė sutartimis su Iranu, tačiau ta sutartis e, leidžia e, regione neeskaluoti branduolinio karo grėsmės. Mes e, šiandieną perskaitėme, kad e, ruošiamasi paleisti rezoliucijų mechanizmą. Aišku, kad reikia palaikyti tą sutartį, tačiau uh, reikia su, padiskutuoti apie viską. Ir apie tai, kad Iranas laikytųsi savo įsipareigojimų, ir apie tai, kas e, trukdo pasiekti politinį, politinio susitarimo. E, susitarimas yra, e, turi, turi išlikti. Ponas Rivier. Tarptautinė bendruomenė pagristai nerimauja dėl to, kad Irake e, vyko, e, Bagdade vyko e, ambasados užpuolimas ir Sulimani nužudimas ir numuštas lėktuvas su daug keleivių. Nesvarbu, ar šitai ar sunitai, jie grėsia pasaulio, pasaulio, pasaulio kyla grėsmė E, mes e, rūpiname savo piliečiui, e, bet aš džiaugiuosi, kad nebuvo išgirstas parlamento žodis, bet gailiuosi, kad nebuvo išgirstas Prancūzijos žodis. Prancūzija pasisakė kaip taikytoja. Mm, šitai nesutarė su sunitais, tačiau tai yra gilesnės šaknis turinti kova negu kova su terorizmu. Rep, uh... Pone Ana Potiga, dėkoju. Aš norėčiau pradėti iš kitos pusės. Lėšų atšaldimas ir e, e, jungtinio išsamaus e, veiksmų plano rezultatai nepadėjo paprastiems žmonėms, nes vyravo kariniai veiksmai, todėl mes turime masinės demonstracijas ir protestuojančių iraniečių brutalus užsipuolimas. E, taip pat turime kitų e, rūpesį keliančių klausimų e, ir terorizmo finansavimas ir teroristinių organizacijų mm, rėmimas. Taip pat balistinių raketų programos plėtra, jau nekalbant apie nesenųjų vidutinio nuotolio raketų bandymų kurios buvo e, iššautos, nukreiptos į anti-Daesh bazę ir e, kurios numušė Ukrainos orlaivį. E, nepaisant to, aš tikiuosi, kad bus sušvelninta įtampa ir manau, kad reikia šitą mechanizmą mažiausiai mes visi galėtume e, šitą e, mechanizmą, ginčių sprendimo mechanizmą sukurti. E, Kornelė Ernst, norėčiau vieną pasakyti. Abiejų šalių žmonės nėra patenkinti jūsų, savo vyriausybėmis dėl to, kad yra sunki socialinė padėtis. Žmonės, žmonėms yra visko gana ir to, to režimo ir reguliavimo ir e, šių šalių e, tautos apsisprendimų yra trukdoma. Ir e, tai mes žinome, kad America First yra tikrai ne Donaldo Trumpo išrastas pasakymas, bet tai žinome jau iš labai senų laikų. Ir mes turėtume gerbti šitas abi šalis ir E, tikrai e, reikia labai sąžiningai e, ir juos užjausti. Ir parlamentas dabar reikalauja, kad būtų išvestos užsienio pajėgos ir kad jie būtų nepriklausomi ir galėtų savo likimą patys valdyti. Todėl aš manau, kad mes turėtume juos palaikyti dėl šio siekio. Dėkoju. Pirmą raundą pabaigs. Pa, pa, ponas Papadakis Kostas. Smerkėme Junktinių valstybių išpolį prieš Iraką, kai žuvo ir irakiečių, ir iraniečių. Mes smerkėme Junktinių valstybių veiksmus siekiant imti e, kontroliuoti artimuosius ryšius rytus. Ry, ry, ry, ry, ry, ry, ry, ry, Reikia visiškai aiškiai suprasti, kad tai yra visiškai nepriimtini įvykiai, kurie yra panašus į tuos, dėl kurių kilo karai Jugoslavijoje, Libijoje, Afganistane. Mes reiškiame savo užuojautą tiems, kurie žuvo e, numušus Ukrainos oro linijų lėktuvą 752 ir remiame tuos, kurie kovojo už nacionalinį suverenumą ir prieš Junktinių valstybių ekspan, ekspansionizmą ir NATO karinį kišimąsi, JAV karinį kišimąsi į artimų rytų reikalus. Būtina iš naujo įvertinti karinius sutarimus su Junktinėmis valstybėmis, ypač sustarimą tarp e, Graikijos ir JAV. Paprašyčiau visų kalbėtojų, kurie pasisakėte, e, laikytis ne daugiau kaip e, minutės kalbėjimo laiko. Aš e, nenorėčiau kiekvieno kalbėtojo e, dar kartą nutraukti, jūs tiesiog turite orienta, orienta, orientuotis patys. Dabar suteiksiu žodį skite dal Sarai. Kasem. Ačiū, ačiū. Kasemas Suleimani, be kiekvieno žodžio prasme, buvo teroristas ir nereikia dėl mirties labai apgrastauti. Čia labai sunku suvokti potencialias šios smūgio pasakmes. Atsakas per ateinančias savaitės ir mėnesius nulems, kokia kryptimi pasuks šis trapus regionas. Prieš šį smūgį protestuotojai iš Beiruto iki Bagdado užpildė gatves dėl savo nepasistenkinimo Irano islamistinio režimo kišimusi į jų vidaus reikalus. Jie nori patys spręsti savo tautos likimą. Irakas lieka labiausiai nuo to kišimosi nukentėjusi šalis ir jai reikia mūsų paramos, labiausiai reikia jos stabilumo ir suverenumo. Kaip Irako delegacijos pirmininkė, noriu paprašyti jūsų, ponė Boreliu, pateikti detalės apie būsimas ES iniciatyvas skirtas Irakui ir kokiu būdu ketina išorės veiksmų tarnyba vykdyti savo įsipareigojimus regione. Ačiū. Dominik Cruz de Veza. Dėkoju. Ačiū aukštajam galiotiniui už jūsų žodžius. Mūsų frakcija pritarė pilnai tam, ką pasakėte. Iš tiesų reikia regione mažinti spaudimą. Generolas Suleimanė nužudimas galėjo turėti daug blogesnių pasiekmių negu tos, kurias dabar matome. Europos Sąjunga bando tvarkytis su e, brandoliniu susitarimu, jis labai svarbus mūsų saugimui. Iš tiesų reikia, kad būtų insteks mechanizmas veiklus tam, kad galėtumėm dėrėtis su Iranu ne tik tais dėl e, e, tų teritorijų, kurių neapima Amerika, bet kokiu atveju mes negalime pamiršti, kad Irane vyrauja autoritarinis režimas, žudomi e, demonstracijų dalyviai, veikia milicijos, E, ir reikia, kad Iranas galų gale liautųsi vykdęs tokią praktiką. Pana Zorodo, dėkoju ponui Vareliu už jo pareiškimą ir noriu prisidėti prie žodžių dėl e, užuojautos tiems, kurie žuvo. E, ginčių sprendimo inicijavimas nusipelno pasveikinimo. Taisyklių paismas geriau negu žaidimai prie Twitterį. Bet ar Europos Sąjunga e, su Europos Sąjunga konsultavosi trys valstybės pradėjusios šį procesą. Ir aš noriu pasakyti, kad e, e, negalima pasitikėti dabartinę Britų vyriausybę, kad ji pasipriešins Trumpo nenuspėjamam požiūriui iš regioną, nes ji nori sustarimo su JAV dėl prekybos. Ir uh, Ministras pirmininkas pareikalavo dabartinį susitarimą pakeisti Trumpo susitarimu, priešingai jo užsienio reikalų ministrui, kuris sakė, kad Britanija vis dar palaiko susitarimą su Iranu. Aš tikiuosi, kad ES dabar bus aktyvesnė, mažinant įtampą ir skatant supratimą iš visų pusių, kad reikia, kad parlamentarai, parlamentarai ir protestuotojai Irane ir Irake turėtų tarti žodį e, nebijodami e, neproporcingo atsako ir priespaudos. Ačiū. Ačiū toliau, Hanna Neumann. E should... Mėly kolegos, ES turi panaudoti ginčių sprendimo mechanizmą, kad išsaugotų Irano sustarimą. Mes, mums skubiai reikia sustiprinti pastangas, tarpininkaujantį tarp JAV ir Irano, įtraukti kitas regiono šalis ir toliau mažinti įtampą regione. Apie tai jau buvo kalbėta, taigi aš pridėsiu dar vieną svarbų aspektą. Suleimanio nužudimas gali nu, e, nuslėpti, nutilgti balsus, kurie Irane ir Irake protestauja jau mėnesius, bet nuo penktadienio jie vėl e, gatvėse. Nepaisant to, kad didėja jiems grėsmė, tie balsai dar garsesni. Aš taip pat norėčiau, kad ES imtų visi veiksmų čia, apsaugodama juos nuo smurto, nuo žudinių, užpildytų tą tuštumą, kurią paliks JAV pajėgų pastraukimas iš Irako ir panaudotų visą diplomatinį svorį, kad pasiūstų aišku signalą Irano režimo. Taip mes turime, čia turime reikalaus su didžiųjų galių politika. Bet e, taikos argi nebus niekada, jeigu žmonių esančių gatvėse balsai bus nutilyti dar kartą. Kolegė Jak Madison. Ačiū toliau, Jak Madison. Dėkoju visų pirma. Norėčiau padėkoti mm, ankstesniai kalbėtojai, jis sakė tikrai labai svarbias mintis. Mes žinome, kad islamo režimas mm, pastaruosius 40 metų buvo, e, buvo labai aktyvus, mes tengiamės su jais e, dėrėtis dėl teisės viršenybės, dėl teisinės valstybės, dėl žmogaus teisų Ir na, e, ką mes pasiekėme, ne, mums nepasiekė. Dabar jeigu e, Amerika pašalino vieną iš e, tų, kuris viena iš lyderių yra ne, kuris buvo atsakingas už teroristinių organizacijų finansavimą ir visokias, visokius baisumus. Ir girdžiu dabar europiečių sakant, o tai nepriimtina. Tai aš norėčiau priminti Jums, kad šiuo atveju amerikiečiai yra mūsų sąjungininkai. Taigi šiuo atveju mes turime labai paprastą klausimą, ar mes pasiru, palaikysime amerikiečius ir pačią pirmą. Ir, ir, Pirmą savaitę mes matome, kad mums pasiekė dėl to, kad Iranas bijojo Amerikos. Mes turėtume juos labiau palaikyti. Ačiū. Dėkoju. Jums užduotas, užduodamas klausimas pagal mėlyną kortelę, ar atsakysite į jį? Norėčiau jūsų paklausti, kai nėra karo padėties, e, vieno, viena šalis nužudo kitos šalies e, pareigūną ir tai prieštarauja tarptautiniai teisė. Ar jūs pasisakote už e, tai, kad reikia laikyti, gerbti ir laikytis tarptautinės teisės ar ne? Kolega Matson. Aš sutinku su jūsų e, interpretacija. Ar e, tai yra prieš tarptautinę teisę, jeigu jūs pašalinate vieną teroristų lyderį? Ar tai iš tiesų prieštarauja tarptautiniai teisė? Nemanau. E, Bagdade buvo užsipulta JAV ambasada, tai yra ataka prieš e, e, šalį. Iraniečiai niekada nepasakė, kad jie nėra atsakingi už šitas, šitos išpolius. Taigi, jeigu aš kalbu apie tarptautinę teisę, tai e, ką galiu pasakyti, jie tiesiog apsaugoja savo pačių šalį Bagdade, kur jiems leidžiama būti. Dėkoju. Kita mūsų kalbėtoja yra ponia Kanko. Dėkoju. Irano uh, krizė yra pirmasis naujos geopolitinės koalicijos testas. Ir e, mes visi dabar e, sprendžiame, ar e, tas testas buvo išlaikytas. Jo mirtis sekė metų metus brutalių veiksmų ir Junktinės valstijos turbūt tokiu būdu išvengė karo Europos Sąjunga e, teisi buvo siekdama e, deeskalacijos ir e, ragino Iraną atsakyti, tačiau Šios situacijos aukomis e, tapo 176 e, žmonės ir, ir Europos vaidmuo dabar yra esminis. E, Europos veiksmai neturėtų niekada būti paremti Iranijo, Irano bauginimais. Mes turime išreikšti jiems savo poziciją ir užkristi kelią savo aiškę joms didel, jų didelėms ambicijoms. Ir Mes turime sodinti visus aplink bendrą stalą ir tai reikalaus e, tvirtos Europos lyderystės. Ir nesakau, kad tai turime daryti iš karto dabar. Ponas e, Miko Volis. Dėkoju, pirmininkė. Junktinių valstybių um, išprotėjęs sprendimas teisėtai nužudyti um, generolą ir uh, kitus. Um, um, asmenis tik tais rodo, kad jav yra pati destabiliz... labiausiai destabilizuojanti politinė uh, jėga pasaulyje. Ir uh, jie uh, mėto bombas ir šudo, uh, žudo žmonės. Ir jų buvo paprašyta pasitraukti iš Irako, ar jie pasitrauks, ar jie pripažins tą demokratinį sprendimą. Jie į Iraką atnešė demokratiją ir jie ją dabar laik, gerbs. Komisarė, ar jūs nesutinkate, kad šitas regionas būtų saugesnė vieta, jeigu ten nebūtų amerikiečių? Jie kalba apie tai, kad Iranas nesilaiko e, brandolinių sustarimų. Ar kas nors užduoda klausimus dėl Izraelio? E, Dievo e, vardu, kodėl jūs dabar leidžiate Europai pasisakyti už Amerikos terorizmą. Dėkoju, kolegė Kastaldo. Kollega Kasaldo. Naujieji metai prasidėjo dramatiniais įvykiais. Pentagonas užmušė generolą Suleimanį, ajatolai artimą e, Irano e, karininką. E, tai yra nepriimtina tartautinės E, tarptautinės teisės požiūrių, bet to tai buvo įvykdyta trečiosios šalies Irako teritorijoje. E, e, Trumpas imasi klaidingos strategijos, jis bando rodyti raumenis. Tikslas yra atsiliepti į, Europą, į Amerikos strategiją, kokį vaidmenį mes, europiečiai, galime suvaidinti kai Amerika e, uždeda tokias sankcijas, kuri negali parklubdyti Irano piliečių. Mes turime kiekvieną pusę pastumėti dėryboms. Ministras pasirodė atviras toms dėryboms, jis yra um, atviras um, atlikti tarpininko vaidmenį. Dėkoju. Toliau e, ponas Sikorskis. Pone pirmininkė, aš pritariu tiems, kurie mano, kad JAV turėjo teisę sunaikinti generolą Suleimanį. Tai buvo begėdiškas teroro organizatorius visame regione daugelį metų. Iš tiesų, generolas Suleimanė pačios problemos įkūnyjimas, kad e, kad tai yra būtent ta priežastis, skleidžiant 21-ojo amžiaus utopiją, tai yra teokratija. Tai yra e, problema kylantis su Iranu. Ir nors kartais turime reikalų su režimu, jo prigimtis neleidžia Iranui tapti normalę atsakingą šalimi. Irano žmonės protestuoja vėl, jie norėtų gyventi normalioje šalyje, taip turime daryti viską, ką galime, kad padėtume, bet turime neperdėti to, ką galime padaryti, nes galime padaryti labai nedaug, ypač kai veikiame nacionaliniu pagrindu. Tai yra didelis žaidimas per trumpą e, laiką atrodo, kad kol kas laimi prezidentas Trumpas, bet reikia vis vieningo visos Europos E, požiūrio ir lojalios jums geriausiai įsigaliotinį paramos iš valstybių narių pusės. Ačiū. Ačiū. Sven Mikser toliau. Per pastarosius du metus matome, kad Iranas ir Irano ir JAV įtampa, santykiai įtampa didėja, dėl ko, ko vėliausiai buvo nužudytas Suleimanis ir numuštas lėktuvas. Noriu pasakyti du, du dalykus. Negalima neikti, kad Suleimanis vaidino labai destruktyvų vaidmenį regione, ant jo rankų yra daug žmonių, neįkneklų žmonių kraujo. Antra, aš manau, kad Europai reikia JAV, kuris dalyvautų trapniuose santykiuose ir e, imtųsi kovoti su teroristais visame pasaulyje. Taip pat labai manau, kad JAV savo vaidmenį turi atlikti su atsakomybė pagal tarptautinę teisę ir normas. Be to, kai jie imasi tokių veiksmų, kurie turi tokias pasiekmes, tie veiksmai turi būti suprantamos strategijos dalimi. Kitaip e, e, gali kilti pavojus, kad regioną paplis e, chaosas. Mes turime naudoti tos svertus, kuriuos turime, kad mažintume įtampą regione ir turime pasitikėti vyriausiai galiotiniu, kad jis to siektų kartu siekiant išlaikyti ir e, bendrojo visapusiško veiksmų plano išlikimą. Labai ačiū. Toliau vieną minutę, poniai Luozo. Jau dešimtmečius Iranas e, kelia krizę viduriniuose rytuose, tačiau tam tikrų laikotarpių dabar jau situacija dar rimtėjo ir mes nežinome, kaip išbristi iš tos krizės. Irano režimas labai neramina. E, e, Amerika da, padė, dedal, kuria labai didelį spaudimą, tačiau nepadarė e, regionus saug, e, saugesnių, žmonės nepatenkinti, Libanas e, irgi brūzda, dabar pas laikas grįžti prie demokratijos, laikas Europai priversti išgirsti jos balsą, proto balsą, brandulinis neplatinimas, kova su Daešu E, yra tokie prioritetai, kurie pritarė, kuriems pritarė visiems. Taigi veikime ir ne e, stebėkime pasyviai tos parako statinės, kuri yra prie pat mūsų durų. Ačiū, liu, pana Rauet, vieną minutę. Vyriausiais galiotinė kolegos, ar Sartelis teigia, kad galime mus kaltinti tik už tai, dėl ko, už ką esame atsakingi, bet už ką mes esame atsakingi? Situacija Irane kviečia pagalvoti būtent apie šį galvosūkį. Dar kartą Ukraina e, yra tragiškos žalos e, objektas. Bet kaip entuziastingai mes galime remti Irano piliečius, kurie meta iššūkius režimui ir kariniams sluoksnėms e, dėl to lėktuvo numušimo. Atrodo, kad žmogiškoji klaida yra dalinis pasiteikinimas, bet Taip pat buvo galima numatyti tą žmonišką klaidą, galima buvo imtis atsargumo priemonių. Kita vertus, kai kurie veiksmai nėra atsitiktiniai ir nėra atleistini. Komet agresija eina prieš e, savyginą, reikia e, tinkamai paskirstyti kaltę, ypač kai nusikaltėlis yra kažkada mūsų buvęs e, sąjungininkas. Už eskalavimą atsakingi taip pat ir agresoriai, ne tik tie, kurie bando atsikirsti. Ačiū. Minute, Toliau, ponas Marijan, vieną minutę. Dėkoju, aš visai nejaučiu simpatijos kuri, e, Irakui, kuris buvo nuverstas 2003, nei Iranui, kuris, Irano režimui, kuris veikia dabar. Tačiau e, dabar e, vyksta chaosas, kuris buvo išprovokuotas Amerikos padimint ES valstybėms. E, tais laikais irgi buvo e, melagingų naujienų. E, šiandien niekas ne, neįrodė, kad to branduolinio neplatinimo sutarties nebuvo laikomasi. Amerika dar kartą parodė, kad negali vykdyti nepriklausomos politikos. Kaip priversti Iraną laikytis vienos politikos, e, tuo tarpu, kai sankcijos taip sunkiai e, atsiliepia kasdieninėme jo gyvenime. E, reikėtų tas in, in, sankcijas sušvelninti, jeigu reikia, kalbame apie deeskalaciją, reikia iš tų valstybių pasitaiky, pasitraukti. E, tai, kas vyksta dabar, yra mūsų praeities klaidų mokama kaina. Dabar ponas Sahradil. E, dėkoju, pirmininkė. Mes matome, kad Ironiečiai išėjo į gatvę e, protestuodami prieš e, e, diktatorišką režimą ir matome, kad taip pat žuvo daug žmonių. Mes matome kad šitas režimas E, nori, jog e, būtų e, visos nu, nu, nutiestas koridorius iki Jodosios jūros. Generolas Suleimanis buvo grėsmė ir Europos saugumui. Mes turime būti griežtesni Irano atžvilgiu. Dėkuoju. Dabar senior Barena Arza. Dėkoju. Suleimanė nužudimas iš Amerikos pusės sukėlė e, smurto bangą ne tik Irane ir Irake, bet visame regione. Mes galime pavadinti tai naujo tipo e, šaltuoju karu, į kurį įsijungia e, pasaulio valstybės parlamentas ir komisija turi paremti dialogą ir šiame regione. Mm, mes turime e, pasipriešinti embargo. E, mm, reikia skubiai veikti ir Amerikai, ir e, Europai, kad nurimtų ta eskalacija, kurią sukėlė Suleimani nužudimas ši zona e, yra tokia zona, kurioje negerbiamo žmogaus e, teisės, tad e, labai atsargiai reikia su įsikišimu tiek iš Amerikos, tiek iš e, e, ES pusės. Jums yra mėlyna kortelė, klausimas nuo ponios Benžiumė Benžiumė. Ačiū ponas Barena, kuris atsisėdo dabar 86 metais, priklausė etai kuri, ir buvo teisiamas. 800 žmonių etą nužudė Ispanijoje ir dar yra 300 nusikaltimų, kurie po šiai dienai nėra išaiškinti. Aš norėčiau pono paklausti, ar jisai, jeigu jisai e, smerkia etos terorizmą, E, kurioje dalyvavo. Tiesiog prieš šį parlamentą norėčiau paklausti, ar jisai smerkia etos politiką. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Barenai. 30 sekundžių prašom. Aš klausau, kaip jūs kalbate, tačiau matau, kad niekas Baskų krašte nepasikeitė per dešimt metų. E, iš Baskų pusės nebevykdoma tokia politika ir matome, kad pripažįstamos visos aukos ir baigta yra kalinti žmonės dėl politinių motyvų. Aš manau, kad e, toli mes esame dar nuo susitaikymo. Aš norėčiau paraginti jūs e, aktyviau dalyvauti e, susitaikymo, e, susitaikymo visame procese. Sinčič, please. Ponas Sinčič. Dėkoju. Paskutiniai Irako ir Irano įvykiai demonstruoja politikų JAV politikų arogancija. Yra arogantiška nužudyti generolą trečiojoje šalyje. Ir todėl Amerikos parlamentas parengė rezoliuciją dėl kareivių, karinių pajėgų atitraukimo. Arogantiška yra tai, kad Amerika neprisijėmė atsakomybės ir arogantiška yra tai, kad, yra meluoja, kad generolas Pompeo meluoja. Vėliau po kelių dienų e, tas melas buvo paneigtas. Taip yra daroma, kad būtų išvengta diskusijos kongrese. Amerikiečiai nėra patikimi. Prisiminkime masinio naikinimo ginklus. Ir galiausiai